tūkstančių jaunų žmonių perduoti bendrovėmis. Tiesiog reikia, kad jaunimas gautų išsimokslinimą ir gautų gerą darbą. Dėkoju, sako pirmininkas. Šią diskusiją baigiame. Balsuojame bus rytoj vidurdienį. Toliau e, ponios Harms pranešimas dėl bendrijos finansinės paramos uždarant Kozlodųjų atominės elektrinės pirmai ketvirtai blokus Bulgarijoje, vadinamoji Kozlodųjų programa. Suteiksiu žodį keturioms minutėms poniai Harms. Dėkoju, ponė pirmininkė, iš tiesų esate dosnus. Šį vakarą skirdamas man tiek laiko kalbėti. Na ir norėčiau e, pradėti tikrai įdomius debatus susijusius su brandolinių atliekų tvarkymu. Norime padėkoti e, su savo, kartu su kolegomis e, komisijos nariui už tai, kad atvyko šios debatus. Nebuvome visada įsitikinę tuo, kad iš tiesų reikėtų skirti Bulgarijai bendrijos paramą, skirti lėšas tvarkant Kozlodui brandolinės elektrinės atliekas. 2006 metais buvo gauta 340 milijonų eurų, 2007-2008 metais 253 milijonų eurų, 2009 metais tai buvo 89,5 milijonų eurų, kurie skirti Bulgarijai. Ir būtent rytoj balsavimo metu spręsime dėl tolimesnių lėšų skirimo, e, tai būtų 300 milijonų eurų suma. Ta solidarumą mes rodome dėl to, kad Bulgarijos vyriausybė, dėrėdamasi dėl stojimo Europos Sąjungą, pareiškė, jog ketina dėl tam tikrų e, konstrukcijos ir saugos trūkumų nutraukti šios elektrinės eksploatavimą. Savo pranešime stengiausi m, tą paskutinį, e, tą paskutinę mokėjimų sumą skirti taip, kad būtų pasiekta šiek tiek pokyčių. Norėčiau, kad tie pinigai, kurie nebebus skirti tiesiogiai E, išmontavimui ir tarpiniam atliekų saugojimui. Tai bus apie 120 milijonų eurų suma. Norėtųsi, kad dalis bent jau tos sumos būtų investuojama į galutinio saugojimo, į atliekų laidojimo saugyklas Bulgarijoje. Kad būtų bent jau pradedama uh, galvoti apie atitinkamo fondo šioms užduotims spręsti steigimą, o iki šiol dėmesio šiai sričiai Bulgarijoje tikrai neskiriama. Nepavyko man gauti daugumos e, komitetuose, gauti paramos šiai idėjai, tačiau nepaisant to visgi manau, kad e, reikalas tikrai svarbus. Dėl kompromisinių pasiūlymų dėl kurių sutarė komitetai rytojus balsavimui. Taip pat e, esu pateikų, taip pat e, stengiausi išlaikyti porą aspektų. Pirmiausia, e, išlaikyti kontekstą su išmontavimu, galutiniu saugojimu, laidojimu arba taip pat ir tarpiniu saugojimu, kuris į tai įeina. Ir norėčiau, kad komisija labai dėmiai stebėtų, kiek stebėtų procesą ir fiksuotų, kiek iš tiesų um, tie darbai kainuoja Kozladovos elektrinėje ir kiek reikia tų lėšų skirti, kad e, galutinai sutvarkytumėm atliekas po šios elektrinės eksploatavimo nutraukimo užtikrinant reikiamą saugą. Ir antras aspektas, kurį reikėtų užtikrinti, kad tie pinigai, kuriuos siūsime į Bulgariją, nebūtų naudojami investicijoms į anglies e, sektorių, nes e, kol kas komiteto pranešime lik netmetama ta mintis. Aš džiaugčiausi, jeigu pranešimas bus e, pradžia įdomių E, intensyvių debatų kartu su komisijos nariu Oettingeriu apskritai apie atominio atliekų tvarkymą. Aš tikrai laukiu su nekantrumu atitinkamos direktyvos pateikimo. Ačiū ponė Harms. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovai, ponui Oettingeriui. Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Ir šios plenarnės savaitės metu yra diskutuojama energetikos temomis. Šį vakarą konkrečiai kalbame apie finansinę bendrijos pagalbą Bulgarijos Kozlodujaus brandolinės elektrinės e, pirmo ketvirto bloko eksploatavimo nutraukimui finansuoti. Tai yra jautri ir reikšminga tema, tad tik dar labiau sveikinu tokią konstruktyvę darbo atmosferą, noriu už ją padėkoti. Su parlamento nare e, ponė Harms e, pranešėja ir taip pat su pranešėjais, šešėlinis pranešėjais kitose komitetuose. Darbas vyko puikiai ir džiaugiuosi, kad komisijos pateiktas pasiūlymas yra iš esmės remiamas. Pirmiausia, paminėčiau jūsų paramą dėl to, kad būtų skiriami 300 milijonų eurų iš ES biudžeto, siejant juos su ES interesų gynimu siejant juos su saugos užtikrinimu šioje elektrinėje. Antras pabrėžtinas dalykas, kad dėmesio centre turėtų būti eksploatavimo nutraukimas ir būtina suma 180 e, milijonų eurų yra pripažįstama kaip tinkama. Ir trečia, dėl, reiktų pabrėžti tai, kad dėl nepakankamo lėšų rezervo pačioje Bulgarijos Respublikoje. Tai susijęs su istorinėmis priežastimis. Mes, kaip ES, esame pasirengę padėti šiai šaliai tam, kad būtų apsaugota aplinka ir žmogaus sveikata. Kas pasakytina dėl pateiktų pakeitimų pasiūlymų, norėčiau pažymėti, kad su didžiaja dalimi pakeitimų komisija galėtų sutikti. Tik dėl laikos takos negaliu jų visų panagrinėti, Tiesiog paminėsiu mūsų poziciją dėl mums svarbių dviejų dalykų, tai itin svarbių dviejų dalykų. Tai yra temos, kurios atsispindi tiek pranešime, tiek e, pateiktuose pakeitimų pasiūlymuose, tiek ponios Harms pasisakyme. Kalbu apie finansinės paramos priemonės investicijoms į energetikos projektus. Iš tiesų, nemažai argumentų pagrindžia tai, kad ir toliau reikia skirti priemonės, finansinės priemonės energetikos sektorių remti. Pirmiausiai tai įeina vienodų sąlygų suteikimas, kalbant apie Lietuvos atvejį ir Slovakijos atvejį. Ir taip pat e, reikia paminėti, kad ir ten yra numatytas finansavimas iki 13 metų. Taip pat būtų siekiama tiesiog skirti lėšas efektyviau, efektyvaus energetikos vartojimo aspektui, nes yra įvairių alternatyvių energetikos šaltinių, kuriuos būtų galima panaudoti. Na ir kitas dalykas, kad Bulgarijoje pasikeis, pasikeitė energetikos sektorius po to, kai nutrauktas šios elektrinės eksploatavimas. Tad Bulgarija susiduria su nemažais iššūkiais ir reikia papildomų lėšų kad būtų užtikrintas saugus ir tolygus energi ener elektros energijos tiekimas. Dėl to komisija yra pasirengusi ir toliau skirti finansinės priemonės Bulgarijai, e, įskaitant taip pat ir paramą energetikos projektams. Ir antras dalykas - tai e, finansinė parama skiriama e, panaudoto brandolinio reaktorių kūro laidojimo galimybėms. Komisija pabrėžia būtinybę ištirti galimybės e, e, tokiam kūro laidojimui, tačiau taip pat reikia atsižvelgti ir į finansinės galimybės, o koslodujaus atveju tai būtų neįmanoma dėl to, kad kiltų konkurencijos iškraipimų, nes tai reikštų įsipareigojimą visoms valstybėms narėms, kurios turi atominę programą. Ir tais atvejais, kai yra kalbama ne tik apie eksploatavimo nutraukimą, būtų galima nukrypti nuo šios taisyklės, tačiau mes kalbame apie e, kūro laidojimą, apie galutinį saugojimą. Mes manome, kad tai yra būtina priemonė bet negalima jos šiuo metu pritaikyti būtent kozlodujaus atvejui. Iš tiesų, komisija pasirengusi dar ir šiemet ištirti šią sritį ir pateikti pasiūlymą dėl radioaktyvių atliekų tvarkymo. Ir čia taip pat būtų kalbama ir apie panaudoto um, brandolinių reaktorių kūro šalinimo būdus. Ir tikrai džiaugiuosi galėdamas išgirsti šiandieną jūsų pasiūlymus ir dėjas tą temą. Na ir pabaigai apie, apibendrinčiau taip. Komisija sveikina tai, kad parlamentas kartu su komisija laikosi vieningos nuomonės, kad e, Bulgarijai reikia paramos per artimiausius ketverius metus ir skirsime 300 milijonų eurų. Taip pat sveikiname tai, kad dėmesio centre yra ir toliau e, saugus elektrinės išmontavimas, išmontavimo priemonės. Ir taip pat be to sveikiname ir tai, kad galima ir toliau būtų remti energetikos projektus ir skirsti jiems lėšas. Tolimesnį finansavimo skirimą vertinčiau kaip aišku solidarumo ženklo nusintimą Bulgarijai ir ne tik. Dėkuoju Jums uždėmesi. Gracias, senor komisario. Labai ačiū. Gerbiamas komisijos nariai, dabar aplinkosaugos komiteto vardu suteiksiu žodį poniai Parvanovai. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos. Aš kaip e, Envi komiteto pranešėja norėčiau paremti komisijos e, pasiūlymą ir e, pranešimą, dėl kurio jau buvo balsuota komisijoje. Aš e, manau, kad mano pozicija galutinėme pranešimo variante atsispindi ir dabar Europos parlamentas gali duoti aišku ženklą, kad finansinė parama e, iš ES turi būti suteikta Bulgarijai, Kozlodui elektrinės uždarimui. Bulgarija elgesi geranoriškai ir uždarė elektrinę. E, E, iki 2009 metų, jeigu bus suteikta bendrijos parama, tai galėsime užtikrinti saugų jos išmontavimą, laikantis saugių e, aplinkosaugos standartų, sumažinsime poveikį kenksmingą aplinkai. Be to e, turime rasti papildomų e, galimybių finansuoti e, ekologinės priemonės, nes tai m, labai svarbu energijos kainoms deramoms užtikrinti ir kitiems tikslams. Tačiau negalime pamiršti galutinio programos tikslo, būtent saugus išmontavimas ir sąžiningas kompensavimas Bulgarijai už jos pastangas sukurti subalansuotą energetikos politiką ir skaidresnį fondų ir projektų valdymą. Norėčiau pasakyti poniai Harms, kad galutinis radioaktyvių atliekų sutvarkymas yra labai svarbus klausimas, tačiau tai ne tik Bulgarijai aktualus klausimas. Tai iššūkis, kuris reikalauja Europos strategijos ir programos. Be to, ponė Harms, norėčiau Jūs patikinti, kad Bulgarija jokių būdų neketina panaudoti šių fondų tolesnėms lignito kūrų naudojimams šilutiniams elektrinėms e, plėsti. Mes laikomės įsipareigojimų ir e, laikomės ES teisės aktų ir šio laikiškų Europos modernių technologijų. Bulgarija yra labai atsakinga valstybė ir bando būti sąžininga partnerė. Parvanova. Ačiū ponė Parvanova. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir visiems jums pasakyti, kad mes labai džiaugtumėmės, jeigu galėtumėt kalbėti nors kiek lėčiau, nes vertėjai nuolat siunčia pagalbos šauksmą, nes darosi nebeįmanoma sekti kalbėtojų, kurie kalba per daug greitai. Taigi jūs supranta tik tie žmonės, kurie moka jūsų gimtą kalbą, niekas kitas jūsų nebegali suprasti, to prašyčiau kalbėti lėčiau, nes kitai, kaip jau sakiau, vertėjams yra neįmanoma jūsų išversti. O dabar e, periname prie frakcijų atstovų pasisakymų. Pirmiausia, ponas Uručev, dvi minutės EPP vardu. Благодаря, господин председател. Ačiū ponė, ponė pirmininkė, gėlėjų kolegos, per dėrybas dėl stojimo į Europos Sąjungą, spaudžiant tam tikroms politinėms jėgoms, Bulgarija sutiko uždaryti keturis brandolinius reaktorius Kozloduje. Ir tai buvo padaryta pagal susitartas sąlygas. ES iš savo pusės suteikė finansinę paramą, kuri apsiribojo 2007-2009 metais. Ta parama turėjo padėti išmontuoti elektrinę ir, e, anks, ir uždaryti tuos reaktorius nepasibaigusių naudojimo laikui. ES taip pat pareigoja tęsti paramos teikimą 2010-2013 metais. Tokiu būdu bent jau pagal finansinės paramos sąlygas, ta valstybė būtų vienodose, e, žaistų pagal vienodas žaidimo taisyklės su Lietuva ir Slovakija, kurios taip pat turi brandolinės elektrinės. Laikantis solidarumo ir vienodo valstybių traktavimo principo, Europos komisija pateikė šį pasiūlymą. Papildomas finansavimas negali kompensuoti milijardų nuostolių, kuriuos patyrė mūsų valstybė, kai buvo e, anksti uždaryti reaktoriai. Mums tokia parama yra reikalinga, kad e, galėtume toliau išmontuoti reaktorius. Didžioji dalis tų lėšų būtent tam bus panaudoti. Mūsų valstybei lygiai taip pat yra svarbu modernizuoti energetikos sektorių, mažinti kenksmingas emisijas, didinti energijos taupimą ir efektyvumą. Pranešimas, dėl kurio buvo balsuota ITRE komitete ir jam pritarė didžioji balsų dauguma, e, tenkina mūsų e, poreikius. Tačiau mes negalėjome susitarti dėl anglimi kūrenamų elektrinių. Diskusija tą temą dar vyks ES, todėl aš siūlau dabar paremti Europos komisijos pasiūlymą ir atmetame penkis žaliųjų pateiktus pakeitimus. Labai ačiū. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Kalfin. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė, kolegos. Leiskite pirmiausia padėkoti pranašiai ir komisijai už kompetentingai atliktą darbą ir asmeniškai komisarui Oettingeriui už pristatytą dokumentą. Dėkuoju poniai Harms už jos pastangas diskusijų metu dėl dokumentų iškelti, iškeliant svarbės, svarbus klausimus piliečiams. Svarbiausia dokumento tikslai yra pritarti Bulgarijos pastangoms uždaryti keturis iš šešių brandolinių reaktorių. Aš nekomentuosiu, kiek pamatuotas toks sprendimas, tačiau, kadangi jis jau įrašytas įstojimo sutartį tos sąlygos reikia laikytis iš Bulgarijos pusės ir jie tai daro. Tuo pat metu tokios didžiulės e, jėgainės uždaroma anksčiau grafiko reiškia didžiulę ekonominę, tiesioginę ir netiesioginę naštą ir dalį jos prisima ES. Šiandienėme pasiūlyme ES taiko tokį patį požiūrį Bulgarijos atveju, kaip ir kitų šalių, naujų valstybių narių atžvilgių, kurios prisėmusios panašių įsipareigojimų. Toks požiūris yra labai svarbus, nes tai svarbu ES politikos e, nuosaikumui. 60 procentų visų lėšų bus skirta tiesiogiai keturių blokų uždarimui, na, o likusiai 40 procentų bus skirti ekonominio efektyvumo didinimui ir CO2 e, išmetimo mažinimui. Norėčiau atkreipti ypatingai dėmesį į kai kurios klausimus, kurie buvo iškelti diskusijoje. Ir e, tuos klausimus iškėlė ponia Harms, apie tai buvo plačiai kalbama, ką daryti su panaudotu kūru ir radioaktyviu kūru. Šis klausimas ir šiandien buvo minėtas, jį paminėjo komisaras Otingeris taip pat. Tai labai svarbi problema ir mes tikimės, kad rudenį Europos komisija pasiūlys specialią direktyvą. Tuomet Europos parlamentas turės galimybę aptarti šį klausimą plačiai, nes jis svarbus ir rūpi daugam. Todėl aš nemanau, kad parlamento sprendimas dėl tokio klausimo dėl kompensacijų kozlodujaus uždarimui turi užkirsti kelią tam, kas įvyks rudenį. Todėl aš pritariu komisijos nuomonėje, kad kai bus sukurtas precedentas finansuoti tokią programą, tai sukeltų pavojų ES biudžetui. Žinoma, tai niekaip nesumažina šalių, kurios turi tokias jėgainės būdų randant, e, kaip atsikratyti tuo kūru. Kitas klausimas dėl panaudotų lėšų, tai nebe abejonės, jos negali būti naudojamos padidinti CO2 išmetimą. Kol kas Bulgarijos ir kitų dviejų šalių patirtis nerodo, kad piknaudžiaujama būtent šioje srityje. Šiame tekste turi būti vieno, e, gerai išdėstyta ES politika ir vienodas požiūris į visus. Piliečiams svarbu, kad lėšos būtų panaudotos numatytiems tikslams ir skaidriai. Bulgarijos atveju šios lėšos skiriamos į specialų fondą, kur patenka ir kitų donorų lėšos. Po to Programos tvirtinamos kartu su EBRD ir yra skiriamas specialiems projektams. Netrukus Europos audito rūmai atliks šių fondų auditą ir esu įsitikinęs, kad ateityje Europos parlamentas galės atidžiai stebėti, kaip šios lėšos taip pat panaudojamos. Ačiū, ponia Kalfinai. Liberalų frakcijos vardu sutikiu žodį poniai Valijan. Uh, you, Ačiū pirmininkė, kolegos komisarė, kaip pranešėja uh, dėl investicijų į infrastruktūrą ir energetikos tiekimo saugumą. Aš uh, labai domiuosi energijos saugumo klausimais. Europa turi savo vaidmenį suvaidinti šioje srityje. Taip pat, kaip parlamentarė iš Rumunijos, aš domiuosi Kozlodujaus likimu, nes šie dalykai dėl aplinkosauginių paraščių rūpi ir e, Rumunijai, nes Kozlodujus yra už 4 km nuo Dunojaus ir už 150 km nuo Bukarešto. Pagal ekspertų vertinimus e, ši elektrinė neturi tinkamo sarkofago ir yra pavojus, kad e, radioaktyvumas nutekės turime užtikrinti, kad, aišku, būtų skiriama pakankamai lėšų, lėšų šiam projektui, nes labai saugu išlaikyti aukščiausių standartų saugumą ir užtikrinti būtinas žinias įgyvendinti geriausią pasaulinę praktiką. Šių reaktorių uždarimas ir išardimas turėjo būti vykdomas pagal aukščiausius standartus, nes gali kilti pavojus vis, visam regionui. Todėl aš pritariu pasiūlymui skirti papildomus 300 milijonų eurų šiam projektui. Noriu priminti, kad Europos parlamentas išreiškė tvirtą poziciją prieš porą e, mėnesių, skiriant pirmosius 75 milijonus e, iš e, šių metų biudžeto. Tačiau mes, aišku, turime reikalauti skaidrumo, kaip tos lėšos panaudojamos. Kol kas komisija buvo visiškai nepatenkinta E, gaunama informacija iš Bulgarijos, lėšų stebėjimas turi būti griežtas. Todėl aš manau, kad komisija pirmiausia turėtų atlikti specialų įvertinimą, kad galėtų įvertinti silpnasias ir stipresias ankstesnių projektų pusės, kad galėtų pagerinti programavimą kartu su EBRD kitam finansavimo laikotarpį nuo 10 iki 13 metų. Mes pateikėme keletą pakeitimų ir prašome valdžios institucijos Bulgarijoje pateikti tinkamą nacionalinę strategiją su ilgalaikiais tikslais dėl energetikos naudingumo ir panašios energetikos sektoriaus kaip iš anksnė sąlyga gaunant tolesnę paramą. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Pone Valijan, jūsų laikas jau baigėsi, jūs per ilgai kalbėjote. Toliau ponas Stojanov. norėtų pasinaudoti Milinosios kortelės taisykle ir noriu užduoti Jums klausimą. Pone Valian, ar Jūs girdite, ką aš sakau? Pone Valian, aš Jums kalbu. Kreipiuosi į Jūs. Ponas Stojanovas nori pasinaudoti Milinosios kortelės taisykle ir prašo paklausti jūs, ar išklausysite jo klausimo ir ar jį atsakysite. Pone Stojanov, jums vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Labai trumpas ir konkretus klausimas, kadangi ponia Valian paklau, uždavė klausimą apie saugumą. Ar ji žino, kad prieš uždariant keturis mažesnius Kozlodujaus reaktorius, jie buvo paskelbti saugiausiais pranuliniais e, reaktoriais ir tai padarė Tarptautinė pranulinės e, energetikos agentūra. Turite dvi minutės atsakyti į klausimą. Kolega, pirmininkė, ką aš galiu pasakyti? Ar mes visai, mes visi esame kvailiai ar ką? Manau, kad Daug kas nusprendė, daug žmonių dalyvavo primant sprendimą taip daryti ir manau, kad turėtume taip ir daryti daugiau. Aš komentarų neturiu. Ačiū, ponė Valien. Dabar norėčiau steikti žodį ponui Tremopolos Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Šioje diskusijoje reikia atsižvelgti į tai, kad per pastarąjį dešimtmetį Europa Bulgarijai suteikė 550 milijonų eurų šių keturių reaktorių uždarimui. Dabar duosime dar 300 milijonus, tai yra iš viso 850 milijonų, nesižvelgiant iš viso į didžiulės sumas renovavimui ir saugumo didinimui. Taigi mes sumokėme didžiulės sumas jau. nenorime, kad būtų toliau daromasi su Bulgarijos vyriausybė. Parlamentas ir komisija turi užtikrinti, kad brandulinės atliekos būtų tvarkomos saugiai ir tai turi būti visos programos dalis. Žalieji prašo, kad likusiai 40 procentų e, šių reaktorių uždarimui būtų panaudoti Bulgarijos vyriausybės tvarkant radioaktyves atliekas, o ne naujų reaktorių statybai, kurie kuriantų uraną ar anglį. Tikiuosi, kad e, brandolinės energetikos lobistai pasinaudoja e, iš ankstesnių pamokų tarp Turkijos ir Rusijos, e, kai jie sugalvoja statyti elektrinę žemės drebėjimų regione. Pone Tremopolos, jūs laikas pasibaigė. Pone Parvanova. Pone Parvanova taip pat pakėlė mėlyną kortelę. Noriu paklausti pono Trionopolos. Ar jis sutinka atsakyti į ponios Parvanovos klausimą? Prašom, ponia Parvanova, prašom kalbėti kaip galima trumpiau. Pone pirmininkė. Čia yra tiesiog šantažuojami žodžiai. Pone Valijan pasakė, kad Bulgarija nepatikrino, kaip panaudotas lėšos anksčiau gautos Bulgarijos. Norėčiau paklausti komisijos atstovo, ar jūs, ar galite jūs patvirtinti tokius žodžius? Atsiprašau, pirmininkas sako, darbo tvarkos taisyklės netai nustato. Čia netokia yra procedūra. Jūs galite šią taisyklę pasinaudoti užduoti klausimą kalbėjusiam asmeniui. Taigi bijau, kad turėsime jūsų žodžius išbraukti iš protokolo ir ponas Tremoplos neturės atsakyti. Ponas Vanardenas, vieną minutę. ECR vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai kovojau, kad būtų užkirstas kelias iš ankstiniam Kozlodoji trečio ir ketvirto reaktoriam uždarimui. Juos visai nebuvo būtina uždaryti keliais metais anksčiau negu reikėjo. Tai tikrai nebuvo susijęs su saugumo sumetimais. Poveikis, kaip ir buvo numatyta, yra e, neekologiškų e, lignito šiluminių elektrinių e, E, didesnis naudojimas, elektros kainų išaugimas ir elektros e, eksporto sumažėjimas. Taigi žala padaryta ir ekonominė, ir ekologinė. Ir šiandien mes e, mokame už ES institucijų klaidingus sprendimus. Todėl visai teisinga, kad Bulgarija būtų traktuojama ES bent jau taip pat kaip kitos valstybės, kurios turėjo iš anksto uždaryti senstančias brandolinės elektrinės ir aš džiaugiuosi, kad komisija tai pripažįsta. Žinoma, su tuo yra susiję labai daug pinigų, todėl labai e, gyvybiškai svarbu užtikrinti, kad tie pinigai būtų veiksmingai išleisti ir už juos būtų atsiskaitoma. Aš tikiuosi, kad komisija galės mums tai garantuoti. Taip pat labai svarbu kalbėti apie prarastų energetinių gebėjimų kompensavimą ir alternatyvų ieškojimą. Bulgarijai reikės pagalbos ieškant kitų tvarių energijos šaltinių, kad būtų užtikrintas e, energijos teikimo saugumas ir įvairovė, kad Bulgarija nepriklausytų nuo vienos užsienio galios geros valios. Ačiū, ponė Van Orden. Toliau. Ponas Ransdorf, GUE NGL vardu, vieną minutę. E, chtěl bych říci, že nemůže být. E, Norėčiau pasakyti vieną. Kozlo dujų programa negali būti mm, orientuota tik į radioaktyvių medžiagų pervežimo finansavimą ir energijos efektyvumo Bulgarijoje didinimą. Ir alternatyvių energijos šaltinių finansavimą. Mano nuomonė, programa turi būti suformuota kaip priedas prie visų Balkanų ekonominio ir socialinio stabilumo, nes Balkanai bendrai, taip pat ir Bulgarija, yra viena iš pažeidžiamiausių ES dalių, ką pastebėjome per ekonomikos krizę. Aš manau, kad e, neturėtume sugriauti e, stojimo sutarties 30 straipsnio, e, kuris e, buvo priimtas pasitarus su Europos komisijos ekspertais. Šis sutartis iš esmės buvo įgyvendinta 2009 metais, jos galiojimas baigėsi ir dabar e, pagal 30 straipsnį turi būti sukurta nauja juridinė bazė. Ačiū, ponė Ransdorf. Toliau ponas Stojanovas. Dvi su pusė minutės. Nepriklausomas parlamentaras. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip, šį vakarą šnekame apie kompensacijas, kurias Bulgarija turėtų gauti už kozlo dujų elektrinės uždarimą. Ši kompensacija yra pagrįsta, teisėta ir įteikiama laiku, nes e, ekspertai paskaičiavo, kad Bulgarija e, uždariusi tuos du e, reaktorius patyrė didesnę žalą, negu kad gavome kompensaciją. Bet tada kyla klausimas, kodėl mes tai padarėme, kodėl prieėjome iki šio taško, kaip aš jau anksčiau sakiau, kodėl saugiausi Europoje reaktoriai, o būtent taip paskelbė viena prestižiškiausių e, agentūrų Tatena, kodėl tie reaktoriai turėjo būti uždaryti. Kvaila, kad taip vyksta kodėlgi šis pranešimas pateko į žaliųjų rangas, kaip, kurie, kaip senatorius Markas Antonius, Antonijus e, pradėjo kalbėti apie sugravimo galimybės. Kolegos, ne mes turėtumėm tai sakyti jūsų valstybės e, šantažavo ES ir gavo žymiai daugiau pinigų iš ES negu Bulgarija gauna. Todėl aš prašyčiau graikų kolegų užsičiaupti ir nemokyti mūsų, ką gauti ir ką priimti. Žalieji turi tik vieną tikslą. Jie išvelgia problemą. Uždarius kozlodujį padidės CO2 išmetimas. O dabar dar drąsiau jie nori nukreipti fondus nuo Bulgarijos prie kitų objektų. Taip jie elgesi todėl, kad jie negali žiūrėti rinkėjams į akis ir pasakyti, kad mokesčių mokėtojai turi mokėti didesnius pinigus, bet susidurti su didesnėmis CO2 emisijomis. Pateiktas ir dar vienas pakeitimas, pagal kurį sakoma, kad kozlodujai turi pasitarnauti pavyzdžių. Tačiau kozlodujus pasitarnavo pavyzdžių tik tai parodant, kaip senoviniai, senamadiški reaktoriai gali puikiai veikti. Ateityje mes galime rodyti pavyzdį, kuris bus neigiamas tik tai. Tai būtų politinė kvailystė puiki e, ekonomikos šaka likviduojama. Señor, señor Stajonov, es que está usted bordeando. Pone Stojanovai. Man atrodo, kad jūs kalbėjote e, taip, kad tai ribojasi beveik jau su teisingo elgesio normomis. Aš neišjungiau jūsų mikrofono, tiesiog norėdamas pakankamai parodyti, kad mes, na, galime klausytis. Tačiau man atrodo, kad jūsų kalba buvo neprimtina. Kitą kartą išjungsiu jūsų mikrofoną, mikrofoną, nes tai yra slidus kelias. Taigi baigiame klausytis politinių frakcijų vardų pasisakančių. Toliau pereiname prie individualių kalbėtojų. Ir pirmasis pusantros minutės kalbės ponas Stolojanas. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai, nors, nes, nors Mes, aišku, visi galvojame daug apie finansinę krizę, komisija tuo metu sprendžia ir kitas problemas. Ir Bulgarija turi teisę gauti tas lėšas, kurios jai buvo pažadėtos. Pažadėtos šios brandolinės jėgainės uždarimui. Mes, aš remiu tai, kad elektra būtų gaminama brandolinėse jėgainėse ir nemanau, kad Europa galės pasiekti savo tikslų, kuriuos nusistatėme be brandolinių jėgainių. Aš labai tvirtai tikiu, kad kiekviena šalis turi teisę statytis, statytis brandolinės jėgainės, tačiau mes Europos Sąjungoje, Sąjungoje turim, turime ir ko, kolektyvinę atsakomybę. Ir taip pat turėtume demonstruoti solidarumą, kai kalbame apie naudojama technologija brandolinės jėgainėse. Aš manau, kad Europos komisija turėtų būti labai griežta vertindama naujus projektus. Ačiū. Ačiū ponas Tolojanai. Ponas Paleckis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Sveikinu nuoširdžiai ir gerai padirbėjusią pranešėją kolegę Rebeką Harms ir pritariu svarstomam dokumentui e, ir pasiūlymui kad trijų šimtų milijonų eurų pagalba būtų suteikta bulgarijai kozlodujaus atominės elektrinės keturių blokų uždarymui e, trijų metų laikotarpyje kartu be abejo stiprinant kontrolę kaip panaudojamos gautos lėšos. galima sakyti kad e, demonstruojamas lygiateisis solidarumas nes kitos naujosios šalys lietuva ir slovakija panašioje situacijoje tokią finansinę paramą jau gavo. keturi atominės elektrinės blokai jau neveikia kurį laiką ir logiška kad jie turi būti uždaryti. tai sumažins aplinkosauginę riziką bei bei padės geriau išnaudoti darbuotojų žinias ir profesinę patirtį uždarant e, dalį elektrinės jos personalą laukia nauji išbandymai. iš lietuvos patyrimo galiu pasakyti kad atsiranda nenumatytos kliūtys sunkiai sutelpama į nustatytus grafikus. E, teisinga kad e, didžiausia lėšų dalis turėtų būti skirta blokų uždarymui neišvengiamai iškyla klausimas dėl saugyklų įrengimo tačiau nemažiau svarbu pasirūpinti žmonėmis tikiu kad bulgarijos vyriausybė pasinaudodama ir europos sąjungos suteikiama pagalba padės darbuotojams ir elektrinę supančiai bendruomenei prisitaikyti prie pakitusių sąlygų ir labai svarbu padėti jiems persikvalifikuoti ir panaudoti savo žinias kitose sferose e, skatinti naujų tvarių darbo vietų kūrimą ir pereiti prie naujos energetikos tausojančios aplinką. ačiū. Gracias, senor Paleskis. E, eh, el senor Šimanski. Ačiū, ponia Palecki. Toliau ponas Šimanskis. Ne savo vietoje sėdi, tačiau kažkur jis yra, prašom. Thank you. A, ačiū, ponia pirmininkė. Keturių reaktorių uždarimas sukėlė energijos pajėgumų praradimus Bulgarijoje ir tai turi ir įtakos tiekimo saugumui regione ir dėl to padidėjo CO2 išmetimas. Tai turi būti svarbu ir mums. Tačiau dabar mums sakoma, kad mes turime nusigręžti nuo energetinių problemų valstybė narėje. Tai prieštarauja solidarumo principui. O jis turėtų būti vienas svarbiausių energetikos politikoje. Atrodo, kad mes diskriminuojame brandolinę energetiką ir principą, kad valstybės narės galėtų pasirinkti savo energetikos šaltinius. Ačiū, ponia Šimanski. Pana Kretų, dvi minutės. Ačiū. Tai kaip sprendžiama problema uždarant e, šią elektrinę yra svarbi ne tik Bulgarijai. Šis procesas yra svarbus ir kaiminėms šalims. Tai turėtų būti pavyzdys kitoms šalims, kuriuose branduolinės jėgainės pasiekė savo naudojimo pabaigą. Kozlodujaus elektrinė visada rūpėjo Rumunijos piliečiams, ypač po e, nelaimės Černobilyje. Todėl svarbu, kad uždarimo procesą lydėtų e, visuomenės švietimo kampanija, aiškinant apie kiekvieną etapą ir susijusius pavojus, būdus, kaip bus susid... na, saugomos e, atliekos ir panašiai. Aš sutinku, kad reikia labai rimtai vertinti atliekų klausimą ir mokamos Bulgarijai turėtų būti mokamos be pertraukių. Kol kas nėra precedento tokiam uh, brandolinės uždarimui ir aš tikiuosi, kad uh, pakankamas finansavimas ir atsargus finansavimas bus pavyzdys, kaip gerai panaudoti Europos lėšas. Ačiū. Ačiū, ponia Kretsu. Dabar paskutinis kalbėtojas, ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė prie europos sąjungos prisijungusios kai kurios vidurio ir rytų europos šalys stojimo sutartyje prisiėmė sudėtingus politine ir ekonomine prasme įsipareigojimus uždaryti atomines elektrines ir užtikrinti saugų radioaktyvių atliekų tvarkymą jos yra atominės energetikos valstybės ir paveldėjo šiandienos europos sąjungoje galiojančių saugumo standartų ir reikalavimų neatitinkančias atomines jėgaines ir aišku pačios negalėtų sukaupti reikiamų lėšų jų uždarymui. europos sąjungoje galiojantys griežti reikalavimai reglamentuojantys eksploatavimo darbų nutraukimą ir saugos darbų atlikimą finansinė ir ekonominė krizė sudaro papildomas kliūtis atomines elektrines uždarančioms valstybėms laiku ir tinkamai atlikti uždarymo ir kuro laidojimo darbus. puikiai suprantamas bendrijos susirūpinimas dėl panaudoto branduolinio kuro perdirbimo ne europos sąjungos valstybėse kas gali kelti grėsmę ir mūsų ateities kartoms. todėl sveikinu komisijos sprendimą skirti papildomą paramą bulgarijai iš europos sąjungos biudžeto nes akivaizdu kad be bendrijos paramos taip kaip ir lietuvai nebūtų galima užtikrinti būtino masto eksploatavimo nutraukimo darbų bendros bendrijos saugumo politikos bei būtinų europos piliečių saugos ir aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo. Ačiū. Ačiū, ponia Balčyti, baigiame klausytis pasisakančių savo vardu ir nors dabar turėtų būti spontaniškai pasisakančių, penkia minutė neturiu nieko savo sąraše, tai reiškia, kad galime suteikti žodį komisijos nariui Atingeriui. Prašom. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dėkoju už atvirus debatus, tokia jautrė tema. Ir pabaigai tik norėčiau pabrėžti, kad komisija labai sveikina tai, kad pranešimas iš esmės remia komisijos pasiūlymą ketin, dėl ketinimo Bulgariją remti ir toliau ir skirti jai 300 milijonų eurų darbams vykdyti. Taip pat e, džiugu dėl to, kad dėmesio centre turėtų būti e, išmontavimo darbai ir taip pat e, energetikos projektai, kuriems galima būtų skirti finansavimą. Mes norime skirti tikslines lėšas ir tikrai nusekliai įdėmiai tikrinsime jų panaudojimą. Mielai priimame domen jūsų pasiūlymus. Esu įsitikinęs, kad taryba atsižvelgs į parlamento poziciją visais tais atvejais, kai e, ji padėtų gerinti e, pasiūlymo tekstą. Mes pasiūsime solidarumo ženklą iš ES Bulgarijos link. Brodolinių elektrinių išmantavimo sauga yra dėmesio centre ir tai yra tik dar kartą pabrėžta jūsų pranešime, tad dėkoju taip pat ir pranešėjai kolegijai Harms už jo parengimą. Ačiū komisijos nariui. Ir debatus užbaigs pranešėja, ponė Harms, žodis porai minučių. Užbaigdama debatus norėčiau tik tai konstatuoti, kad brandolinių atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimas mm, Slovakijoje, Lietuvoje ir Bulgarijoje vyksta remiantis tarptautinėmis ekspertizėmis. Ir Tatena e, šiuos e, Černobilio tipo reaktorius įvertino ir nematė būdų taikyti ar pasiekti tos pačius saugos standartus, kokie galiojo senosiose ES valstybėse narėse. Ir aš manau, kad tas sprendimas buvo teisingas ir pagristas, bet mes turime solidariai laikytis ir rytojaus sprendimas mūsų turėtų parodyti tą patį solidarumą, kurį mes parodėme Lietuvai ir Slovakijai. Tad dabar e, tai pasakytina apie Bulgariją. Ji turi būti remiama. Taip pat dar visgi norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kad visose šiose šalyse, kaip ir beveik visose vakarų Europos valstybėse ir apskritai pasaulyje, iki šiol nėra ne vienos šalies, kuri galutinai e, būtų išsprendusi atominių atliekų saugojimo problemą. Tai yra užduotis, kurią dar turėsime spręsti ateityje. Nepaisant to, kad jau yra daug kur investuojami e, milijardai tiesiog į šią sritį ir ieškoma jau metų metus, dešimtmečius efektyvių sprendimų. Manyčiau, kad tai yra debatai, kurie turėtų rūpėti ypatingai tiems, kurie yra už aukštos rizikos technologiją, brandolinę energetiką, kadangi uh, E, brandolinių atliekų saugojimas taip, kaip jis vyksta dabar, mano manimu, ir čia manyčiau, už mano nugaros stovi nemažai ES piliečių, e, kelia didžiulę grėsmę. Ir vien dėl to jau tai yra argumentas prieš atominę energetiką, bet mes be abejo dar galėsime debatus kada nors vėliau ir pratesti šią temą. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, poniai Harms. Taigi debatai šiuo klausimu baigti. Balsuojama bus rytoj 12 valandą ir rytoj pratesime sesiją nuo 9 iki 13 valandos ir paskui nuo 3 valandos Europos parlamento tinklapyje galite rasti darbo tvarkę. Visiems dėkoju už